Ja, guten Morgen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich darf Sie ganz herzlich äh, zur heutigen Sitzung. Labas rytas, kolegos. Sveikinu susirinkus jūs į biudžeto kontrolės komiteto posėdį. Turime nepaprastai didelę darbo atverkę. Tai siūlyčiau balsuoti kitokią tvarką, nes ponia Ortis turės spėti į lėktuvą, tai paprašysiu jos klausimą perkelti anksčiau balsavimo eiliškumo prasme. Jeigu niekas neprieštaraus tam, tai laikysime tokią darbo tvarkę. Patvirtinta, dabar noriu paskelbti, kad tai yra viešas posėdis, kuris yra transliuojamas internetu. Mes džiaugiamės kad turime ir vertimą visomis tomis kalbomis, kurių prašėme. Dabar dėl a, rotacijos parlamente turiu pasakyti, kad Emily Gots prisijungė prie mūsų sekretoriato. Sveikiname. Labai džiaugiamės galimybę dirbti su jumis. Tiesiog norėjau viešai Jūs pasveikinti. E, Toliau antras, trečias darbo tvarkės, trečias darbo tvarkės punktas - bendrijos finansinių interesų apsauga, kova su sukčiavimu. Tai visuomet buvo svarbus klausimas mums, o ypač šiuo, mek, šiuo metu. Taigi noriu labai pasveikinti komisarą šiame etape Ir kalbant apie procedūrą, aš gal pasiūlyčiau visų pirma išklausyti komisaro pasisakymo, o po to um, jau perėti prie uh, parlamento narių diskusijų. Ir gal... taip pat dar išklausysime ir OLAF generalinio direktoriaus. Uh, pono Keslerio pasisakymą, ar po to vėl diskutuosime tos klausimus. Taigi dar kartą sveikinu komisijos narį, poną Algirdą Šemetą. Mes labai džiaugiamės, kad komisaras labai rimtai vertina šios klausimus, kurie mums rūpi. Aišku, mes norime ir. Mm, užtikrinti komisijos darbo parlamentinę kontrolę ir labai džiaugiamės, kad jūs tikrai dirbate tokiamis pat linijomis, kaip ir mes mąstome. Taigi, komisariam žodis. Words, uh, Ačiū pirmininkė už jūsų malonių žodžius, gerbėmi parlamento nariai. Tai jau antras kartas per šiuos du mėnesius, kai man e, suteikta galimybė aptarti su jumis mūsų taikomą politiką, kurios tikslas yra užkirsti kelią e, nustatyti ir kovoti su sukčiavimu, kuris veikia ES fondus. Ir aš norėčiau apžvelgti, kokia buvo situacija 2011 metais. Šiuo tikslu Džiaugiuosi, kad galiu pristatyti komisijos metinę ataskaitą už 2011 metus dėl ES finansinių interesų apsaugos ir kovos su sukčiavimu. Tai yra sutarties 125 straipsnis. Kaip ir kiekvienais metais ataskaitoje yra pateikta statistinė apžvalga visų tų pažeidimų, apie kurias valstybės narės pranešė komisijai. Tačiau yra du esminiai skirtumai palyginti su tomis ataskaitomis, kurias jūs esate matę ankstesniais metais. Visų pirma, dabar yra aiškiai daromas skirtumas tarp pažeidimų, apie kuriuos yra pranešama kaip apie sukčiavimo atvejus, ir tarp tų pažeidimų, kurie nėra užfiksuoti kaip sukčiavimas. Taigi, tas, šiame pranešime yra aiškiai parodyta, būtent tie pažeidimo atvejai, kurie yra sukčiavimo atvejai. Tai yra laikoma sukčiavimo. Antra, 2011 metų ataskaitoje yra aptarta informacija dėl netinkamai sumokėtų sumų susigražinimo palyginti su tais skaičiais, kurie yra patikti es konsoliduotose metinėse ataskaitose. Taigi, kalbama ir apie ankstesnius sunkumus, kaip buvo derinama ta informacija apie, mm, iš, iš ataskaitos dėl kovos su sukšiavimo su tais skaičiais, kurie yra paskelbti metinio ataskaitų šeštame rašte. Šie du patobulinimai mm, yra padaryti dėl to, kad jūsų komitetas anksčiau yra išsakęs tokių pastabų, kuriams aš visiškai pritariau, taigi aš galvoju, kad e, galbūt ši ataskaita jums bus tikrai naudinga. Lygiai taip pat 2011 mm, metų ataskaitoje, kaip ir ankstesnėse ataskaitose, kadangi Europos parlamentas anksčiau prašė, yra papildoma informacija dėl vienos konkrečios temos. Šių metų ta konkreti tema tai yra kontrolė, kurie yra skirta kovoti su pažeidimais ir sukčiavimu sanglaudos politikos rytyje. Ir galiausiai parlamento parengta, parengtoje rezoliucijoje dėl kovos su sukčiavimu taip pat yra labai svarbių nuorodų dėl 2011 metų ir apie tai į tai irgi yra atsižvelgta mūsų ataskaitoje, yra tie klausimai analizuojami toliau. Mm, ataskaita yra papildyta keturiais darbiniais dokumentais, tarp jų yra vienas naujas, tai yra valstybių narių indėlis į 325 e, straipsnio įgyvendinimą. Taip pat ankstesnių ataskaitų rekomendacijų įgyvenimo analizė, toliau 2011 metais užfiksuotų pažeidimų statistinis įvertinimas ir galiausiai naujas dokumentas dėl e, metodikos, kuri yra taikoma statistiniam 2011 e, metais užfiksuotų pažeidimų įvertinimui. Kalbant apie esmę, aš norėčiau pabrėžti tris esminius teigiamus pasikeitimus pagal 2011 metų ataskaitą, e, ką mes nustatėme visų pirma, mes aiškiai matome, kad valdymo ir kontrolės sistemos yra aiškiai patobulėjusios. Ir tai atitinkamai bendrai vertinant 2011 metais leido sumažinti e, užfiksuotų pažeidimų skaičių. Aišku, tas sumažėjimas taip pat priklauso ir nuo kitų veiksnių, apie kuriuos aš po minutėlės pakalbėsiu, bet dalį um, to sumažėjimo tikrai galima sėti su kontrolės sistemos ir priemonių patobulinimu, ką pripažinti pripažino ir auditorumai e, savo pastaruosiuose ataskaitose. Antra, iš šių metų ataskaitos mes matome, kad ir susigražinimai pagerėjo 2011 metais. Na ir trečia, trečia buvo e, komisijos pasiūlyta nemažai politikos iniciatyvų, kad būtų galima sustiprinti kovą su sukčiavimu e, dar labiau. Ir dabar aš tuos tris punktus panalizuosiu iš eilės plačiau. Ataskaitoje matome, kad um, sukčiavimo atvejais vertinamo pažeidimo skaičius sumažėjo maždaug 35 procentais palyginti su 2010 metais. Be to, sukčiavimo finansinis poveikis, e, kaip paskaičiuota, yra sumažėjęs maždaug 37 procentais, tai yra šiais, už, tais metais maždaug 404 milijonai eurų. Be to, e, tie pažeidimai tų pažeidimų, kurie nėra užfiksuoti kaip sukčiavimo veikla, taip pat jų skaičius sumažėjo maždaug 17 procentų. O finansinis tokių pažeidimų poveikis, e, tai yra tie e, atvejai, kurie nėra fiksuoti kaip sukčiavimas, sumažėjo 6 procentais, maždaug pusantro milijardo eurų. Žinoma, aš negaliu teikti, kad tokie įspūdingi pasikeitimai um, buvo sąlygoti e, daug geresnio fondų valdymo. Iš tikrųjų, tokio sumažėjimo ir buvo tikimas. Ir iš tikrųjų, tai jau buvo galima prognozuoti iš 2010 metų ataskaitos. Ir aš tai siečiau su kai kurių programų cikliškumu. Ypač kalbėčiau apie sanglodos politikos sektorių, kur um, užfiksuotų pažeidimų skaičius ypatingai smarkiai smarkiai sumažėjo maždaug 45 procentais. Tačiau net ir atsižvelgiant į šį veiksnį, vis tik tai reikia pastebėti, kad situacija reikšmingai pagerėjo. Kaip aš anksčiau sakiau, mes galime e, didžią dalimi sieti šį pagerėjimą su geresnėmis kontrolės sistemomis. Dabar kalbant apie netinkam, mm, nepagristai sumokėtų su mūsų sigražinimą, aš turiu dar kartą e, prisiminti, kad čia ataskaitoje mes esame pakeitę metodiką palyginti su ankstesniais metais ir dabar suvienodinome skaičius e, su tais skaičiais, kurie yra skelbiami ES metinėse ataskaitose. Tai reiškia, kad šioje ataskaitoje paskelbti skaičiai apima finansinių korekcijų ir susigražinimo įgyvendinimą, ką patvirtino komisija. Tačiau tam, kad jūs galėtumėt palyginti tų metų situacija su ankstesnių metų situacija. Mano tarnybos taip pat dar ir perskaičiavo 2010 metų informaciją pagal naują metodiką, kad tas palyginimas būtų įmanomas. Taigi, matome bendrą pozityvų vaizdą išlaidų pusėje. Susigražinimo lygis yra nuo 77 procentų žemės ūkio sektorio iki 92 procentų um, tiesiogiai komisijos valdomų išlaidų uh, srityje iki 93 procentų sanglus politikos srityje. Finansinių korekcijų sumos yra labai reikšmingos, daug didesnės nei 2010 metais, nors žemės ūkio srityje susigražinimo lygis yra kiek sumažėjęs. Aukščiausią susigražinimo lygį mes randame sanglautos politikos rytyje. Aišku, tai daugiausia lėmė tai, kad programinis laikotarpis baigėsi, tai yra 2000-2006 metų. Kalbant apie um, pajamus pusę, aišku, kad susigražinimo rezultatai, kalbant apie tradicinius įprastinius nuosavos išteklius, um, yra pakankamai mm, stabilus, kiekvienais metais, 2010 metais buvo 46 procentai, 2011 metais 52 procentai, bendrai 90 procentai visų skolų, taip vadinamųjų, tra, tradiciniuose nuostavose mm, ištekliuose yra nustatoma kiekvienais metais e, kas yra nustatoma kiekvienais metais, yra susigražinama be didesnių problemų per pakankamai pagrįstą e, normalų laiką. Ir e, tai reiškia maždaug per trejus metus. Ir aišku, kuomet yra įtariamas sukčiavimas, tuomet sudėtingiau viską padaryti, nes dažnai e, tada tas susigražinimo laikas labai pailgėja dėl to, kad turi būti baudžiamojo proceso procedūros taikomos O 2011 <clears throat> metais komisija ėmėsi papildomų žingsnių, kad sustiprintų kovą su sukčiavimu. Aš kalbu apie politikos dalykus. 2011 kovo mėnesį komisija patvirtino savo pakeistą pasiūlymą dėl Europos kovos su sukčiavimu e, biuro e, Olafo reformos ir jūs ką tik patvirtinote šių dėrybų dėl šio pasiūlymo rezultatus. 2011 m. birželį komisija patvirtino naują kovos su sukčiavimu strategiją, tai vadinama CAFS. Ši strategija yra skirta e, gerinti e, sukčiavimo nustatymą ir prevenciją komisijos tarnybų lygmenių. Toliau komisija patvirtino komunikatą dėl fin ES finansinių interesų apsaugos e, per baudžiamosios teisės ir administracinius tyrimus. 2012 Liepą komisija pateikė pasiūlymą dėl direktyvos to pačiu klausimu. Komisija 2011 metais taip pat e, paragino daugiau dėmesio e, sutelkti į korupciją. Nuo 2013 metų komisija parengs e, kovos su korupcija ataskaitą kuri bus rengiama kas dviejus metus. 2011 gruodį komisija taip pateikė tris pasiūlymus dėl direktyvų, kad būtų galima modernizuoti viešųjų pirkimų taisyklės, tokiu būdu užkertant kelią netinkamai verslo praktikai, gernant skaidrumą. Na ir galiausiai komisija patvirtino e, komunikatą dėl PVM ateities, kad būtų galima paieškoti naujų būdų, kaip kovoti su sukčiavimu šioje srityje. 325 straipsnio ataskaita, kad kiekvienais metais, aišku, nurodo ir priemonės, kurių ėmėsi valstybės narės kovodamos kovodamos už ES finansinių interesų apsaugą. Šių metų ataskaitoje e, pasirinkta viena konkreti tema, į kurią suteltas didesnis dėmesys, analizuojant valstybių narių taikytą kontrolę, kovojant su pažeidimais ir sukčiavimus sanglaudos politikoje. Čia yra informacija dėl um, kovos su sukčiavimu tyrimų ir dėl teisėjų kūrinių bei administracinių priemonių bei strategijų, kurios yra taikomos šioje srityje. Ataskaitos priedoje yra taip pat išsamei pateikta informacija apie valstybių narių atsakymus. Ir galiausiai 2011 metų ataskaitoje yra pateikta informacija, kaip valstybės narės įgyvenino tas rekomendacijas, kurios joms buvo pateiktas 2010 metais toje ataskaitoje. Aš Su džiaugsmu galiu pasakyti, kad dauguma tų klausimų, kurie buvo analizuoti anų metų ataskaitos rekomendacijose, tikrai buvo e, sprendžiami. Ir aš ypač paminėčiau, pavyzdžiui, netinkamai, nepagristai sumokėtų e, lėšų susigražinimą, taip pat IMS e atsiskaitimo sistemos naudojimą, taip pat žemės ūkio sektorė vykdymo lygį, nacionalinės strategijos, kurios yra skirtos įvertinti riziką visoje muit aktų taikymo sferoje. Ir aišku, reikės dar papildomos pažangos, kad būtų galima išspręsti visus atvejus. Tarkim, Prancūzija kol kas dar nėra pateikusi informacijos apie e, susukčiavimus siejamus pažeidimus anglaudos srityje už 2011 metus. Taip pat komisija įmasi dvišalių veiksmų, kas spręstų tuos klausimus. Na ir galiausiai tik tai nedidelis skaičius valstybių narių kol kas um, naudojasi centrinėmis išskirtinėmis duomenų bazėmis. Uh, kitos kol kas yra pritaikytos pritaikiusios um, laikinasias priemonės ir sieks įgyvendinti tokias duomenų bazės per kitą daugiametės finansinės programos laikotarpį. Tačiau um, kol kas dar nėra komisijai pateikta informacija apie tą įgyvenimą. Gerbimi parlamento nariai, turiu pasakyti, kad 2011 metais matome gerą pažangą tiek iš komisijos, tiek iš valstybių narių pusės, tačiau tai nereiškia, kad galime sėdėti, sėdėti sudėję rankas. Visų pirma, dar išlieka daug problemų kai kurių valstybių narių lygmi, lygių, um, pateik, kadangi yra pateikiama informacijos apie pernelyg didelį skaičių sukčiavimo atveju. Antra, reikia politikos priemonių, kurias siūlo komisijas, kad komisiją, kad jos būtų patvirtintos ir įgyventos kaip galima greičiau. Ir galiausiai analizė rodo, kad dar reikia dėti daug pastangų, kad būtų galima tą pažangą išlaikyti tame lygyje ir kad būtų galima išspręsti tą neigiamą poveikį, kurį kuria dabartinė ekonominė krizė. Dabar dėkuoju Jums už Jūsų dėmesį ir esu pasirengęs atsakyti visus Jūsų klausimus. Ačiū. Ja, vielen Dank, äh, Herr Schemeta, für den äh, Bericht. Dėkoju ponui Šemetai už pranešimą. Ačiū už jūsų pasisakymą, ačiū už jūsų prisimtus įsipareigojimus. Norėčiau paklausti kolegų, kas norėtų klausti. Kolega Derek Vogan regis. Yeah, uh, you, you, you said, uh... Dėkoju, pirmininkė. Jūs minėjote savo idėjose pat stabose, kad tema yra iš tikrųjų labai svarbi. E, Financial Times taip pat kalbėjo šią temą ir um, pirmoji diskusija šiandien vyksta. Džiaugiuosi tuo, kad komisaras yra čia. Ačiū už jo kalbą šį rytą. Mes kartais e, stengiame susitelkti tik prie blogų naujienų. E, mes girdėjome paminėtų skaičius ir taip toliau, kuriuos išdėstė komisaras, bet jis kalbėjo apie tai, kad 35 procentai sumažėjo sukčiavimo atvejų ir 75 procentai. 37 procentais irgi sumažėjimų sukčiavimo atveju pasibėta kitose srityse. Ir be abejo, kalbėjome apie tai, kad reikia pagerinti valdyseną. Tačiau yra tokių faktų, kad 2020 metais dauguma tų skaičių bus atspindėti ir tai atsispindės programoje 2006 iki 2010 metų paminėtoje ir matome, kad pažeidimų ir sukčiavimų skaičius mažėja. 11 jis mažesnis negu 2060 ir 14 jis turėtų būti dar mažesnis. Džiaugiamės tą pažangą, kuri buvo pasiekta. E, puiku, kad IMS yra naudojama gerai. Ir taip pat žemės ūkio srities skaičiai, taip pat matome, yra žymiai pagerėję 2010 metais. Na ir puiku, kad šiemet komisaras atskyrė tuos atvejus, kuriuos galima laikytis sukčiavimo atvejais ir kitus pažeidimus, kurie nėra sukčiavimas. E, metinėme pranešime auditorumų taip pat buvo bandyta padaryti skirtumą tarp to, kas yra klaidos ir kas yra iš tikrųjų sukčiavimas. Tačiau jūsų pasisakymas taip pat rodo, kad kai įvairiose valstybėse narėse kartais yra netaip lengva sužinoti, ar tie pažeidimai buvo iš tikrųjų sukčiavimo atveju, tai buvo paprasčiausios klaidos, nes ne vienodus metodus vartoja valstybės narės. Vienos valstybės pranešė apie tai, kad pažeidimų sukčiavimo atveju nėra arba jų yra labai mažai. Ir mm, gal, ko gero, reikėtų pasidomėti tuo, ar verta valstybėms narėms remti skirtingą metodiką. E, ko gero, ta ataskaitų sistema ir nacionalinė kontrolinė sistema turėtų būti pagerinta, kaip ir išieškojimo sistema lygiai taip pat. E, reikėtų visiškai ir absoliučiai gyvendinti europinius teisės aktus ir reikalavimų šioje srityje. Norėčiau paklausti komisaro Štaiko. Iš jūsų pasisakymų yra aišku, kad E, kovos su sukčiavimu priemonės yra pasitelktos ir daug kas priklauso nuo to, kaip valstybės narės tas kovos sukčiavimo priemonės įgyvendina. Ar komisija remiasi valstybių narių parengtais duomenimis, atlikdama savo vertinimus, ar bandoma susirinkti ir savo duomenų e, apie vairius projektus, atliktus mokėjimus ir panašiai. Mano klausimas būtų toks, ką Europos komisija E, daro, kad valstybės narės deramai atsiskaitytų už pažeidimus ir sukčiavimo atvejus, kad tinkamai nagrinėtų. Nes mes jau kalbėjome apie tai, kad valstybės narės renkasi skirtingą metodiką. Ar egzistuoja kokie nors modeliai valstybėse narėse, kuriuos būtų galima apibriežti kaip tokius? Ar yra kokiu nors geros praktikos pavyzdžių, kuriuos būtų galima naudoti valstybėse narėse, kuriuos būtų galima apsikeisti? nes du kartų metus, regis, vyksta susitikimai su valstybių narių atstovais. E, taip pat IMS sistemos klausimynas buvo paskelbtas ir aš norėčiau paklausti, ką komisija daro, kad IMS sistema būtų tinkamai įdėkta valstybėse narėse. Dėl išieškojimo jūs Minėjote, kad tai yra labai svarbu valstybėms narėms ir visai Europos Sąjungai, kas yra daroma, kad būtų išieškota tos lėšos. Be abejo, 92 procentai susigražinimas lėšų yra geras dalykas, tačiau reikia išsiaiškinti viską iki galo, kad būtų galima tas neteisėtai tai E, panaudotas lėšas susigražinti. Ar egzistuoja kokiu nors komunikacijos strategijų, ar egzistuoja kokiu nors modeliu, kad situacija gerėtų. Jūs kalbėjote taip pat ir apie išlaidas, apie jų geresnę kontrolę. Ar egzistuoja kokie nors modeliai, kurie yra teigiami dėkui? Kolegė Vovan, die nächste auf der Liste. Ačiū. Dabar žodis poniai Kresler. Dėkuoju. Taip, mes e, ne, neminim jokių statistinių duomenų, kurias būtume patys e, surinkę. Man kelia nerimo štai kas. Nes uh, e, matome, jog dabar pranešama apie didesnį skaičių pažeidimų. Ir komisija džiaugiasi, jog e, dabar daugiau įvairių ataskaitų pateikiama. Tad mano klausimas yra toks, e, ar reglamentavimo požiūrių yra pagerėjusi ar ne padėtis. Pavyzdžiui, Prancūzijoje Yra tam tikras atotrukis tarp tos informacijos, kuri pateikiama ir tarp e, e, rezultatų, kalbant apie metinės ataskaitas dėl Vokietijos, Junktinės karalystės, Ispanijos. Tai buvo paprašyta pateikti paaiškinimą, kodėl tiek e, mažai yra pranešimų. 2011 metais buvo konstatuota, kad lieka su tose valstybėse ta pati problema. Tad kas yra daroma, kad e, ta problema būtų sprendžiama? Ta problema, aišku, kyla ir kitos daugiametės finansinės e, programos kontekste. Toliau. Susigražinimas pinigų. Kai kuriuose valstybėse narėse vis dar yra problemų šiuo požiūriu. Pavyzdžiui, Italijoje Italijoje. Labai prasta padėtis šituo požiūriu. Ir Italija iš tikrųjų atsilieka susigražinamų lėšų e, srityje. Trečias klausimas. Kokią įtaką daro finansinė krizė susigražinimui? ir kokią įtaką tai daro tokiams valstybėms kaip Graikija ar Ispanija dėl susigražinimo, dėl išieškojimo. Manau, kad čia taip pat kyla pakankamai rimtų problemų. Tad tikrai norėčiau žinoti, kokią įtaką krizė daro susigražinimo procentui. Pone pirmininkė, aš esu švabas, paprastai mes labai kritiški esame, tačiau tai, ką jūs, komisarė, padarėte ir ponė Reding beje pristatė tris direktyvas dėl baudžiamosios teisės nuostatų supaprastinimo, manau, kad tai iš tikrųjų buvo puikiai atliktas e, darbas, tai yra labai sudėtingas sektorius, kova su sukčiavimu ir iš tikrųjų tai leidžia daryti pažangą. Aš e, labai dėkinga Jums už tas iniciatyvas, kurių Jūs ėmėtės ir EPP tikrai palaikys tas iniciatyvas. Dėkuoju, ponė Kesler. Dėkoju, ponė komisarė. Norėjau pasakyti, jog esu įsitikinęs, kad komisija padėjo daug pastangų kovojant su sukčiavimu ir korupcija. Gindama finansinius ES interesus. Aš manau, kad dabar mes vis tik dar nesame pasiekę reikšmingos pažangos. Ir norėčiau Pateiksiu tokį nedidelį pavyzdį. Mes kalbame apie pastangas padėtas muitų srityje, kur ES interesai yra iš tikrųjų dideli. Tačiau jeigu pažiūrėtumėte Transparency International paskelbtą nuomonę, nes buvo klausta žmonių, ar jie davė kyšį kokiai nors institucijai ar administracijos atstovui tai tuomet tenka pasakyti, kad 600 tūkstančių atvejų to smulkaus kišininkavimo muitų sektoriuje yra užregistruojama kasmet Europos Sąjungoje. Pakartosiu, nes žmonės dažnai iš pirmo karto ne visai suvokia, apie ką mes kalbam. 600 tūkstančių žmonių, 600 tūkstančių namų ūkių pasakė, kad jie muitų sektorė kažkam davė kyšį Europos Sąjungoje. 2010-2011 metais tokie atvejai buvo užregistruoti pagal nuomonių apklausas. Galbūt nuomonių apklausų rezultatai yra klaidingi. Gal žmonės išprotėję sako, kad jie davė iki šito tarpu, kai to, to nėra darę. Tai štai, sunku įsivaizduoti, kas mūsųse vyksta. Bet aš manau, kad čia yra trečias variantas – tokios valstybės kaip Prancūzija ar mažesnės, kaip, pavyzdžiui, Malta, praneša, kad pažeidimų nerasta, tokių, kuriuos galima būtų laikyti sukčiavimu. Kitaip tariant, sakoma, kad ES pinigai tvarkomi tinkamai. Galima pagalvoti, kad žmogaus prigimtis pasikeitė ir dėl kažkokių keistų priežasčių Mes tapome kažkokią naują žmonių rūšimi valstybėse narėse, tačiau realybė rodo ką kitą. Mes turime tam tikras apsaugos priemonės, kurios yra kaip siena. Tačiau ta siena kartais yra keuroka, kai tenka ginti ES interesus. Dabar apie Olafą. 2011 metais 79 nauji tyrimai buvo pradėti. 90 procentų jų, e, jeigu paklausytume, ką sakė generalinis direktorius, buvo pradėti pagal gautą Olafo informaciją. Nėra savos iniciatyvos tyrimų, nors mes žinome, kad yra sričių, kur korupcijos lygis yra aukštas. Ir Olafas turėtų turėtų nagrinėti, kad ir smulkius atvejus, kurie yra iš tikrųjų pasitaikę. Nes Olafui. Ar, ar galima manyti, kad Olafui niekas nepraneša apie stambaus kažko kišininkavimo atvejus? Tiesiog, jeigu savo kažkokiam sektoriuje išlaikote tylą, kad tai galėtų reikšti. E, tai reiškia, jeigu tylu ramu, nieks nieko nesako, Europos Sąjunga nesikiš ir jūsų veiklos netirs. Vėlgi, aš visą tai sakau dėl to, kad Europos komisijos atstovams yra svarbu tai žinoti, nes čia mums tenka didžiulį atsakomybę sustabdyti sukčiavimą tose valstybėse narėse, kur sukčiavimai vyksta. Turime turėti taip pat supratimą, kokio masto gali būti tie pažeidimai, nes nuo to priklauso, kaip tinkamai, kaip efektyviai ginsime ES finansinius interesus. Pietuose žmonės nekenčia tų, kurie vagia ES pinigus, nežino, kad jų vagiama iš kitų ES piliečių. Šiaurėjegi ES žmonės nenori mokėti ES dėl to, kad man, nemano, kad pinigai yra tinkamai tvarkomi. Tad reikia iš tikrųjų dėti žymiai didesnės pastangas ir žmonės, kurie gauna pinigus iš Europos Sąjungos, turi labai pagalvoti, kaip tuos pinigus išleisti, kaip tinkamai juos panaudoti. Tai da, da, kol kas dažnai yra visiškai negalvojama apie tai, kas tuos pinigais daryti. Ačiū ponus Kilakatis. Kolega Šmit, kitas klausimas, prašau. Thank you very much, Madam Chair. Ačiū pirmininkė. Manau, kad teisinga analizė yra tokia, kad visi čia šiame pastate norime, kad pinigai būtų leidžiami a, normaliai, sąžiningai, pagristai. Aš norėčiau jūsų pasteirauti dėl taip vadinamųjų informatorių, a, kurie mm, praneša apie pažeidimus įvairiose srityse, įvairiose institucijose. Tai yra labai svarbus asmenys. A, Ir ponas Kesleris savo tekste sako, kad sumažėjo informacijos iš viešojo sektoriaus šaltinių, o daugiau yra informacijos, kuri pateikiama iš privataus sektoriaus. Tai e, aš tėliauju, kodėl taip yra. Aš bent girdėjau tokią vieną išvadą, kad dabar visi tiek baiminasi dėl savo darbo vietos, kad jie nebenori rizikuoti, bijo ką nors iš viso pasakyti. Ir, ir tas pasakytina ir apie žmonės dirbančius ES institucijose, ir galbūt ypat, ypač apie žmonės dirbančius ES institucijose, tai yra pasakyta, kad, pas, pasakytina, kadangi visi baiminasi tarsi, kad tas, jeigu kažką tik tai pasakysi apie finansinių išteklių netinkamą valdymą, tai ta, tavo auksinis narvelis subirės. Um, Aš norėčiau užduoti tą tokį vat, bendresnio o, pobūdžio klausimą. Aš esu dirbęs viešajame sektoriuje su, ir, ir puikiai žinau, kad nėra taip lengva kritikuoti savo bosą, netaip lengva pasakyti, kad kažkas yra negerai valdoma vis tik tai aš manau, kad reikėtų kažką padaryti to klausimu, nes e, per nelik lengva tai pasakyti, štai sumažėjo tos informacijos iš vieto, viešo sektoriaus šaltinių ir viskas. Tai gal, gal tiek norėčiau pratesdamas panos Kilakakio klausimą. Panas Gajer dabar. Dankeschön, Frau Präsidentin. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Pone komisijos nary, labai džiaugiuosi girdėdama geras naujienas, klausydamasi ataskaitos. Tačiau aš nerimauju dėl panašių dalykų kaip pane Gressler. Komet e, būni atviroje jūroje, tai supranti skirtumą. Supranti skirtumą tarp, tarp įvairių dalykų ir kartais pastebi, kad yra uh, plaukimo greitis paviršiuje vienoks, tačiau yra ir srovių visokių giluminių ir tuomet viskas keičiasi ir atrodo viena vertus, kad judi į priekį, kita vertus gali paaiškėti, kad stovi vietoje dėl to. Ką daryti, kad e, duomenys dėl sukčiavimo būtų patikimi, kaip galima patikimesni. Daug kalbėjusių kolegų sakė, jog kartais galima labiau pasitikėti skaičiais, kartais mažiau. Aišku, 0 procentų toks dalykas visuomet kelia tam tikrų minčių. Jeigu kai kurios valstybės e, praneštų, jog e, sukčiavimo lygis yra nulinis juose, tai aišku, tuomet gyventume ideal, ideal, idealiame pasaulyje. Bet e, mūsų patirtis rodo, jog tokie atvejai vargu apskritai ar yra įmanomi. Uh, Ir todėl noriu paklausti štai ko komisijos. Ar komisija pateikė pasiūlymų siekiant padidinti duomenų patikimumą sukčiavimo srityje? Galbūt e, jūs e, numatote atlikti tyrimus kreiptis į pilietinę visuomenę šituo klausimu. Galbūt e, mes taip pat kaip Europos parlamentas, kaip Europos parlamentarai galėtume taip pat kažką, kažką daryti toje srityje, kad duomenys apibūdinantys sukčiavimo padėtį būtų patikimesni ir tuomet užtikrintume, kad tas laivas mūsų iš tikrųjų plauktų tinkamą linkmę ir pakankamai greitai. Dėkuoju. Pana Sodį. Dėkuoju, ponė pirmininkė, ponė komisijos nary, ponė generalinė direktoriau. Labai dėkuoju Jums už Jūsų dalyvavimą ir ataskaitas. Jūs skiriate dokumentuose pažeidimus ir sukčiavimą. Tai yra labai svarbu. Aišku, su klaidomis kovojama skirtingai negu su sukčiavimu, nes e, žinome, kad tikri sukčiai iš esmės klaidų nedaro, jie sukčiauja. Todėl tas e, atskirimas šitų dviejų dalykų yra labai tikslingas, labai geras dalykas. Aš šiek tiek esu nustebęs dėl kai kurių variacijų, kurios atsispindi e, ataskaitoje. matau, kad sukčiavimo laikomų pažeidimų sumažėjo, mes pasitikime tais pateiktais e, duomenimis, mes suprantame, kad tai taip pat yra susiję su e, kom, kom, kompiuterinėmis priemonėmis. 2006 metais 2000, e, e, atlikti sukčiavimai 2090 ypač išriškėjo ir 2011 metais matome, kad e, mažėja pranešimų e, skaičius. Tai galbūt yra ir sisteminių tam tikrų priežasčių tos padėties. Mums susidaro truputį įspūdis, kad šiaip apskritai žiūrint yra mažiau e, sukčiavimo biudžeto srityje. Bet galbūt taip yra tik tai dėl programavimo ir dėl sisteminių pakeitimų. Ar tas sumažėjimas, kurį mes čia konstatuojame, yra labiau formos ar labiau turinio dalykas? Nes jeigu tai yra formos e, dalykas, tai galbūt, pavyzdžiui, tai yra sezoninės statistikos e, duomenų korekcijos ir e, tuomet kalbant apie biudžetą, tikri e, sukčiavimo skaičiai būtų truputį kitokie. Kitas dalykas dėl, dėl sankcijų. Komet yra pranešama apie sukčiavimą, tuomet e, e yra išieškomos e, lėšos, tačiau čia trūksta duomenų apie galutinės sankcijas ir apie pačius sukčius, kas yra tie sukčiai, e, kokios buvo galutinės sankcijos, e, kiek e, laisvės atėmimo bausmių, kiek liktinių bausmių. Tokių duomenų trūksta ir ypač apie baudžiamasias sankcijas su konkrečiais skaičiais. Galbūt uh, Buvo ir tokių pranešimų ir tyrimų, kurie paskui pasibaigė konstatavimo, jog nebuvo iš esmės sukčiauta. Ir taip pat baigdamas noriu pasakyti, kad galbūt turėtume daugiau pagalvoti apie bendrą valdymą, kur yra tiesioginės išlaidos, matome, kad yra mažai iš esmės e, sukčiavimo, bet jų yra daugiau, kur yra bendras valdymas tose srityse. Ir kalbant apie sukčiavimo procentą, apie e, klaidų procentą, žiūrint į šitos duomenys, man atrodo, jog kyla minčių, jog apskritai e, tą bendrą valdymą galbūt reikėtų išgyvendinti iš mūsų e, praktikos. Komet mes matome, su kokiamis problemomis susidurėme, tai e, tikslinga būtų išsiaiškinti klaidų procentą šioje srityje, sukčiavimo procentą ir, ir, ir, ir priežastis. Galbūt atėjo laikas mums pagalvoti apie mūsų tes, tes, bendrą valdymą kitokį. Mūsų finansų ministrai iki šiol nesugebėjo bendrai valdant išspręsti daugelio problemų. Ir matome, kad čia kalba sukasi apie pakankamai didelius e, skaičius ir kad nebuvo sumokėta iš viso 8 milijardų skaičių ir ministrai nieko negalėjo iš esmės konkretaus padaryti. Ir tuomet, ką 13 metais bus sumokėtos tos sumas. Manau, kad e, reikėtų truputį daugiau e, informacijos apie mūsų finansų sektoriaus uh, valdymą apskritai čia turėtų būti peržiūrėti kai kurie aspektai, turėtume pamastyti globaliau, pagalvoti, kiek mums kainuoja tas bendras valdymas ir ar jis pasiteisina, ar, jis, ar yra pakankamai veiksmingas. Bet ačiū už labai įdomias ataskaitas. Dėkuoju, pono Edy. Ponas Mulder. Ačiū, pirmininkė. Uh, Nedidelė tokia pastaba dėl pridėtinės vertės mokesčio. Nuo pat pradžių tai buvo vienas iš svarbiausių ES nuosavų išteklių ir taip gali būti ir ateityje. Aš mm, skaitau ataskaitoje, kad komisija mm, galvoja apie nuolatinės forumą mok mokesčių inspekcijoms, verslo pasauliu ir komisijai kartu dirbti, keistis informaciją dėl to, kaip PVM padaryti efektyvesnį. Man atrodo, tai gera iniciatyva, bet aš noriu paklausti, kodėl. Man atrodo, kad PVM yra sritis, kur gali lengvai būti sukčiaujama. Tai aš galvoju, kodėl komisija imasi tokios iniciatyvos ir kodėl šiuo metu. Thank you, Mr. Mulder. And now... Ačiū ponui Mulderiui ir dabar suteiksiu žodį komisarui šiame tai atsakyti iškeltus e, klausimus. Uh, Ačiū. Klausimų didžiulė įvairovė e, šiuose diskusijose. Noriu padėkoti už šios klausimus. Gal galėčiau pradėti nuo bendrų skaičių ir ponas Odį teiravosi dėl priežasčių, kodėl yra sviravimai. Aš bandžiau savo pirminėme pasisakymę paaiškinti, kaip yra su es lėšų valdymu Mes turime taip vadinamą cikliškumą ir jo poveikį, į kurį reikia atsižvelgti, kadangi yra daugiametės valdymo ir kontrolės sistemos, tad normalu, jog finansinio laikotarpio pabaigoje, kuomet programos prieartėja prie pabaigos, e, kad visa kontrolė pradedama vykdyti, tai buvo 2010 metais kuomet 2000 e, šeštų metų programos buvo baigtos įgyvendinti ir aišku, kad dėl to išaugo užfiksuotų pažeidimų ir užfiksuotų sukčiavimo atvejų skaičius. Dabar, kai tas programinis laikotarpis jau yra užbaigtas, 2011 e, metų skaičiai, aišku, jau nebėra įtakojami to ankstesnio programinio laikotarpio. Tai iš dalies paaiškina, kodėl sumažėjo klaidų lygis, tačiau tik iš dalies. Kita dalis, kuri paaiškina tą sumažėjimą, tai aišku yra valdymo ir kontrolės sistemų patobulinimas, ypač atsižvelgiant į tai, kad veiksmų planas dėl sanglodos politikos yra įgyvendinamas per šiuos pastarosius keliarius metus ir Aišku, tai davė savo rezultatų. Ta prasme, kad situacija pagerėjo e, sukčiavimo srityje. Dabar, jei pereitumėm prie konkrečių klausimų, buvo tikriausiai konkrečių klausimų dėl to, ką mes turėtumėm padaryti, kad pagerintumėm situaciją. Uh, Aš manau, kad, na, esame tokiame etape, kur teikiamos labai svarbios iniciatyvos ir ponia Greslė paminėjo, pavyzdžiui, iniciatyvą dėl ES finansinių interesų apsaugos per baudžiamosios teisės priemonės. Reikia suprasti, kad pagal dabartinius teisės aktus Olafas, kaip čia pasakius, turi administracinę funkciją. Tai yra administracinių tyrimų funkcija. O baudžiamosios teisės sankcijos nėra harmonizuotas, nėra suvienodintos. Mes net neturime bendrų apibrėžimų dėl baudžiamosios teisės sankcijų, pavyzdžiui. Ir tai, aišku, kelia atitinkamų problemų. Uh, Tad aš manau, kad yra labai svarbu sparčiai judėti į priekį šioje srityje. Štai visą neseniai lankiausi Vokietijoje ir su Vokietijos valdžios atstovais aptariau šios klausimus, kadangi aš manau, kad Be tokių teisės aktų, aišku, daug sunkiau bus pasiekti pažangos, ypač pažangos užtikrinant, kad po to pagal baudžiamąją teisę būtų visi tie sukčiavimo atvejai išnagrinėti. Dabar mes turime 42 procentus, man atrodo, 42 procentai mm, tų atvejų, kuriuos nacionalinės teismų, e, kur Olafas perdoda e, klausimus nacionalinėms e, teismų institucijoms, kur yra toliau analizuojami tie klausimai. Taigi dabar mes dirbame rengdami naują iniciatyvą dėl ES prokuratūros, kas sukurtų baudžiamosios teisės tyrimų sistemą ES lygmenių. Tai yra labai svarbus elementas ir su vicepirmininkė Reding mes ketiname šį pasiūlymą pateikti jau 2013 m. birželį. Tad kalbant apie mm, teisinius e, veiksmus, teismų sistemos tai, veiksmus, tai yra labai svarbu, kad būtų dirbama šioje srityje ir aš labai dėkuoju parlamentui už visą paramą, taip pat ir už paramą su Olafo reglamentu, nes manau, kad tikrai tai labai smarkiai pagerina Olafo darbo efektyvumą. Toliau. Kalbant apie pranešėjo iškeltą klausimą dėl tų modelių, kurie yra valstybėse narėse, kai kur taikomi, kuriuos gal, galėtų perimti kitos valstybės narės tie teminiai klausimynai, kuriuos mes e, rengėme kiekvienais metais ir šiais metais, e, kaip minėjau, klausimynai buvo pateikti valstybėms, dėl, valstybėms narėms dėl veiksmų sanglodos politikos rytie. Man atrodo, tie klausimynai suteikia puikią progą valstybėms narėms pažiūrėti vieną į kitą, pasimokyti į vieną iš kitos praktikos, perimti tą pažangę praktiką, kuri galbūt egzistuoja kitoje valstybėje narėje. Tad mes ketiname ir toliau dirbti e, tokiu keliu, nes būtent tai leidžia labiau įsigilinti į labai konkrečius dalykus. Toliau dėl tų susitikimų, kuriuos mes rengėme su valstybėmis narimis. Mm, kalbant tokia bendresnė prasme, aš manau, kad galėtumėm sustiprinti tokių susitikimų pridėtinę vertę ir užsitikrinti, kad valstybės narės realiai įsitrauktų į tą veiklą, kuri yra susijusi su kova su sukčiavimu. Ir aš labai uh, spaudžiu, spaudžiu mano tarnybas, kad jos pasirūpintų tuo, jog per šiuos susitikimus būtų pasiektas būtent toks poveikis. Toliau dėl konkrečių situacijų konkrečiose valstybėse narėse, ponia Greslė pavyzdžiui iškėlė klausimą dėl Prancūzijos galbūt ir kai kurių kitų valstybių narių, kurios praneša apie labai nedidelius mm, pažeidimų atvejų skaičius. Aš pritariu jūsų pastaboms. Būtent todėl mūsų tarnybos ir Olafas dirba dvišalių pagrindų su tomis valstybėmis narėmis. Dabar darbas vyksta su Prancūzija ir galbūt e, Giovanni Kessler galės jums plačiau papasakoti apie tai, bet e, mes tengiamės tos klausimus spręsti dvišalių pagrindų su konkrečiamis valstybėmis narėmis. Uh, kad galėtumėm aiškiai suprasti, ar tas mažas konkrečios valstybės narės praneštų pažeidimų skaičius yra susijęs su tuo, kad realiai e, to sukčiavimo lygis yra labai mažas. Ar susijęs e, labiau tas skaičius su tuo, kad yra problemų um, sistemoje, kuri leistų užfiksuoti tokius atvejus? Aišku, Mm, yra ir tam tikros ribos čia, mes e, turime laikytis atitinkamų teisės aktų, taip pat ir ryšiuose su valstybėmis narėmis. Ir aišku, jeigu jūs pageidautumėt platesnės informacijos, mes galėtumėm jums pateikti visą tą informaciją, kurią mes gauname iš valstybių narių. Bet uh, mes turime tik tai tiek informacijos, kiek pagal teisės aktus mes gauname iš valstybių narių ir mes negalime iš valstybių narių išsireikalauti daugiau informacijos, negu tai leidžia teisės aktai. Dabar dėl tų klausimų susijusių su korupcija bei konkrečiais tyrimais sėtinai su korupcija. reikia aiškiai pasakyti, kad dauguma veiksmų, kurie turi būti priimami šioje srityje, turi būti priimami valstybinių lygmenių. Komisijos lygmenių mes esame prieėmę komunikatą, ką daryti su korupcija praeitais metais. Taip, praeitais metais. Ir faktiškai pirmą sykį mes įvedėme tokį dalyką kaip ataskaitas iš valstybių narių tai leis surinkti, sakykime, objektyvesnę informaciją iš valstybių narių ir mm, tai leis kažkiek palyginti situacijos skirtingose valstybėse narėse, kad būtų galima tam tikrus e, tarsi standartus nubrėžti, kokioje situacijoje yra kuri valstybė narė. Tai paskatins, mes tikimės, ir valstybės narės pasitempti, patobulinti savo teisės aktus atitinkamai, nes juk niekas nenori uh, atsidurti tarp lyderių tokiame sąraše tokių klausimų. Toliau dėl Olafo tyrimų. Dauguma jų yra sėtini su informatorių pranešėjais ar pranešimais iš kitų šaltinių. Sutinku, kad tai yra problema ir galvoju, kad Olafo reformos pagalba, patvirtinus Olafo reglamentą, turėsime galimybę dalį Olafo veiklos labiau orientuoti į veiksmus savo iniciatyvą, nes aš irgi to norėčiau. Uh, Nes aišku, kai kažkas praneša apie tai, kad yra kažkas tai blogai vienoje ar kitoje valstybėje narėje ar vienoje ar kitoje srityje, tai aišku, Olafas privalo sureaguoti į tokius pranešimus ir tai yra normalu. Uh, bet aš manau, kad taip pat reikėtų ir geresnių galimybių analizuoti situaciją, ap, ap, apriepti visą bendrą informaciją, kurią Olafas gauna iš įvairių šaltinių, kad po to galėtų atlikti tyrimus savo iniciatyvą. Ir manau, kad ateityje, galvojant apie Olafo veiklą, tam turėtų būti skirtas prioritetas. Toliau. dėl tų taip vadinamųjų informatorių ir kodėl sumažėjo jų pranešimų. Aišku, nelengva yra paaiškinti, kodėl taip yra atsitikę. Bet norėčiau pasakyti, kad komisija rengia iniciatyvą dėl informatorių, ar taip vadinam, ar tų skundikų, kurie praneša apie pažeidimus, reikalinga bendroji strategija ir mes ketiname ją parengti iki metų pabaigos. Aš tik galiu pasakyti, kad aš tikiu, kad turime sukurti visas reikalingas prielaidas tam, kad uh, informatoriai būtų e, visiškai apsaugoti nuo bet kokių paskui galimų veiksmų prieš juos. Ir tai, aišku, bus mūsų tos vidinės strategijos skirtos informatoriams e, esmė. Toliau dėl pono Odį klausimo dėl pasidalyto valdymo, kad galbūt reikėtų paversti jį tiesioginiu valdymu. Žinote, reikia atsižvelgti į tai, kad um, ES institucijos turi ribotus uh, išteklius, bet to reikia atsižvelgti ir į komisijos bei kitų ES institucijų įsipareigojimus mažinti darbuotojų skaičių. Iki 2017 metų, teisingai prisimenu, tas sumažinimas turi būti gana reikšmingas. Aš manau, kad tiesiog tai bus neįmanoma padaryti. Aišku, yra daug žmonių valstybėse narėse, kurie atlieka pasidalyto valdymo lėšų valdymą ir kontrolę per pasidalytą valdymą ir jeigu komisija turėtų perimti tas funkcijas, tai mums reikėtų labai smarkiai padidinti darbuotojų skaičių ir aš nemanau, kad dabartinėmis aplinkybėmis tai būtų iš vis įmanoma. Todėl turime sutelkti dėmesį į pasidalyto valdymo tobulinimą. Galiu pakartoti tai, ką sakiau atsakydamas, reaguodamas į auditorumo ataskaitą. Manau, kad labai svarbu, pavyzdžiui, teisės aktai dėl sanglaudos fondų tie pasiūlymai, kurie pateikti tuose teisės aktuose dėl visų sėtinų sąlygų ir visų grinųjų korekcijų, kad visos tos nuostatos ir liktų teisės aktuose, nes tai labai smarkiai pagerintų situaciją pasidaryto valdymo srityje. Ir aš manau, kad dabartinėje situacijoje kokių nors pakeit pakeitimų numatyti būtų labai mm, sudėtinga. Dėl statistikos ir statistikos apriepties, ponas Audy taip pat apie tai kalbėjo, mes pateikėme tą statistiką, kuri yra numatyta pagal teisės aktus. Tai yra mūsų ataskaitos e, pagrindas. Bet aš sutinku su jumis, kad būtų tikrai įdomu panalizuoti, kokie yra tų tyrimų galutiniai rezultatai. Galėtumėm su valstybėmis narėmis diskutuoti, ar būtų įmanoma gauti tokios informacijos iš, jo, iš jų, bet tikriausiai tai būtų įmanoma padaryti tik tai savanoriškų pagrindų, kadangi dabartiniai teisės aktai nenumato m, mm, tokios prievolės teikti tokią informaciją iš valstybių narių. Dabar dėl pažeidimų valdymo sistemos. Buvo klausimas, kaip gerai naudojama ši sistema. Turiu pasakyti, kad vis daugiau valstybių narių e, naudoja šią sistemą efektyviai, bet vis dar yra kelios valstybės narės, kurios nėra iki galo panaudojusios visų tų pranašumų, kuriuos teikia um, pažeidimų valdymo sistema IMS. Ir per mm, tuos dvišalius susitikimus e, mes tengiamės atkreipti tų dar likusių valstybių narių dėmesį būtent į šį klausimą, mes stengiamės paraginti naudoti šią sistemą efektyviai. Aš tikiuosi, kad aptariau lik ir visus klausimus iškeltus šiuose diskusijose. Dar kartą norėčiau padėkoti už šias geras diskusijas. Aišku, kaip ponia Greslė sakė, kai skaičiai graž, geresni, gražesni, tai visuomet yra džiugu kai skaičiai prastesni, dažniausiai komisija yra kaltinama, kad ta situacija pablogėjo. Taigi 2011 metai tikrai buvo tokie metai, kai matėme geresnę situaciją ir galiu tik tai pakartoti, kad žinoma, iš dalies tai lėmė e, programų cikliškumas Bet e, aš manau, kad lygiai taip pat svarbu yra pripažinti ir tą patobulinimą, kurio mes pasiekėme visi kartu dirbdami, aišku, ir, ir dėl to, kad parlamentas pateikė savo rekomendacijas, dėl to, kad buvo pažvelgta plačiau į šias sistemas ir per finans, finansinę programą. Uh, Manau, kad tikrai galime pasidžiaugti mažesnių pažeidimų skaičiumi ir, ir, ir tai aiškiai rodo, kad judame reikiamą linkme. Aišku, aš tengiuosi judėti kaip įmanoma greičiau, bet e, manau, lygiai taip pat yra svarbu, kad ir Europos parlamentas, ir Europos vadovo taryba patvirtina tuos pasiūlymus, kurie yra komisijos pateikiami. Ir, ir dabar mes tikrai turime labai puikių pasiūlymų, sakyčiau, šio klausimu. Ačiū Jums. Dėkoju, ponė komisarė, kad pasidalėjote savo požiūrį su mumis ir mintimis šią svarbę temą, kaip geriau apsaugoti ES finansinius interesus. Dėkuoju ir noriu paklausti pranešėjo, ar norėtumėte apibendrinti dabar? Turime dar 10-15 minučių, paskui teiksiu žodį kolegai Kesler. Kaip jūs norėtumėte, ar norėtumėte kalbėti dabar paskui? Apibendrinsiu dabar, trumpai. Ir galiu labai trumpai pasisakyti. Manau, kad kolegos uždavė puikių klausimų ir komisaras detaliai į juos atsakė. Klausimai buvo geri, atsakymai buvo geri. Tiesiog norėčiau pasakyti dar kartą, kad mes turime džiaugtis tuo, kad skaičiai dėl kovos su sukčiavimu yra pagerėję, rodo pagerėjimą ir turime įsitikinti, kad tas pagerėjimas yra iš tikrųjų realus. Mes norime tiesiog tuos klausimus užduodami suprasti, kodėl įvyko tas pagerėjimas ir kad tas pagerėjimas tęstusi ir ateityje. Dar e, kolegos išreiškė susirūpinimą dėl valstybių narių e, vartojimo skirtingo pranešimo apie pažeidimus mechanizmo. Aš jau kaip ir sakiau, mums iš tikrųjų reikia kuo greičiau tą problemą spręsti, kad sistemos būtų vienodinamos. E, tam reikalingos bendros diskusijos ir kolegos, aišku, kelia ir kelsus klausimus, kaip sustabdyti sukčiavimą, kaip užtikrinti pajamas, kaip tvarkingai sutvarkyti ES išlaidas. Tai turėtų būti tie klausimai, kurie bus mūsų diskusijų bazė ateičiai. Turime, e, lauksime kitų pranešimų artimiausių metų ir dėkoju už jūsų atsakymus. Thank you, Thank you, Again, like... Dėkui, ponė komisarė. Dabar žodis kolegai Kessler e, pristatyti e, Olaf ataskaitai. Prašom, kolega. Dėkoju. Na, laiko maža, kiek supratau. Tai pabandysiu labai trumpas pastabas pateikti ir atsakysiu į klausimus, jeigu tokių būtų. Pirmiausia, jūs matėte, kokia yra ataskaita, įvertinote tą naują grafinį situacijos pristatymą, mes darėme viską, ką galėjome, kad ta ataskaita būtų kuo aiškesnė, kuo lengviau suprantama ir kuo skaidresnė. Ir toliau dirbsime toliau, tuo, pač, tuo pačiu metodu remdamiesi. Va, e, pernai buvo mūsų pereinamieji metai mūsų organizacijoje, mes atlikome vidaus peržiūrą, peržiūrė savo vidaus organizaciją ir įvykdėme reorganizaciją, numatėme naujas tyrimo procedūras, kurios įsigalios įsigaliojo 12 metų vasario 1 dieną. Tiesiog norėjau paminėti keletą įdomesnių duomenų. Tokias tendencijas norėčiau iliustruoti, kurios galėtų leisti, jeigu nedaryti tam tikras išvadas, tai galėtų bent jau gal būti diskusijos objektas. Pirmiausia, kaip matote, 2011 metais Olafas gavo iš viso daugiau negu tūkstantį e, informa, tikstusi vienetų informacijos apie galimus tirti atvejus. Ir buvo, kaip žinia, tai, tai yra tok, tokia tendencija, nes kasmet Olofas gauna vis daugiau informacijos apie E, galimus tirti dalykus susijusius su ES finansinių interesų gilimu. E, per 12 metų, nu, jeigu paž... tu, tas skaičius nuolat augo, jeigu pažiūrėtume 11 metų duomenis ataskaitoje, 2012 metai bus tie metai, kad kai sumušim rekordą, 30 procentų daugiau skundų negu kažkada anksčiau. 1300, ko gero, bus gauta tų pranešimų apie tirtinus atvejus. Tie skaičiai rodo štai ką, kad Olafų pasitikėjimas auga, kad visuomenė supranta Olafo svarbą, kad mūsų partneriai supranta mūsų svarbą ir kad yra poreikis. Žmonės jaučia poreikį pranešti ir tirti tuos sukčiavimo atvejus. Tai reiškia, kad darbo, tyriamojo darbo Olafe taip pat daugėja. Kaip mes pažymėjome savo ataskaitoje, jūs galite pastebėti ir kaip iš jūsų jau kai kas ir paminėjo, kad yra dar viena tokia įdomi tendencija. Mes numatėme, mes remiame tai statistiniais duomenimis, kad informacijos gaunam vis daugiau iš privataus sektoriaus. Prane, pranešama apie verslininkus kompanijas, apie paprastus piliečius. E, praneša dažniausiai piliečiai anoniminiai e, šaltiniai. Mažėja informacijos iš viešųjų šaltinių kitaip tariant, valstybės narės, administracijos jų struktūros ir ES institucijos, kaip tokios informacijos ir pranešimų teikia mums mažiau. 12 metams dar tos tendencijos gal patvirtinti negalėtume, bet pamatysime dar. Vienas dalykas, kuris mums atrodo padrasinantis, yra štai koks Olafa geriau žino visuomenė, geriau žino ES piliečiai, pasitikėjimo juo yra daugiau, Ir poreikis, kad Olafas tinkamai veiktų, jaučiamas vis didesnis. E, institucijos, valstybės narės e, yra apklausiamos apie tas priežastis. Kodėl mažėja informacijų šaltinių? Kitas dalykas. Iš, tos, iš tų visų skundų už tos pateiktos informacijos pasirink, pasirenkama tirti tam tikrus atvejus. Jūs galite matyti ataskaitoje, kiek buvo tirta, kiek tai kainavo. 180 tyrimų buvo pradėta, buvo remiamasi subsidiarumo principu. Mes renkamės tam tikrus atvejus tirti, bet ne visada yra pradedamas tyrimas, nes ne, ne visa gauta informacija yra svarbi ar rodant tik tikrus pažeidimus. Tačiau tendencija yra štai kokia. Olafas kasmet pradeda vis daugiau tyrimų. Ir šiemet, vėlgi, 12 sumušim rekordą, atrodo, pradėtų tyrimų. 12 metais nuo vasario 1 buvo pradėta 260 tyrimų. Iki spalio pabaigos tiek jų buvo. Taigi remiame savo tyrimo gebėjimais, panaudojami jie maksimaliai, tiek mes jų turim, tiek mes tyrimų esam pradėję. Mes atliekame atvirus tyrimus, remdamiesi gautą informaciją. Kaip matote, ataskaitoje pernai pasiekime dar vieno rekordo, kurį būtų sunku pakartoti ateityje. Tai nėra nuolatinė tendencija, bet rekordas buvo lėšų išieškojimas. Pernai pavyko išieškoti daug lėšų. Milijonai grįžo Europos Sąjungos biudžetą. Ataskaitoje Šis, šie atvejai sus, dėl pinigų susigražimo buvo susijęs su Italija ir galim pasakyti, kad iš tikrųjų buvo pasiektas rekordas. sugražinti milijonai į ES biudžetą yra įrašomi biudžete e, pažymint, kokią instituciją kreipiasi ir kaip tie pinigai buvo išieškoti. Buvo pasiekta reikšmingų finansinių rezultatų. Olafe, ginant ES finansinius interesus. Skaičiai rodo, kad tie išieškojimai vis yra žymiai viršijantis administracinės išlaidas, kurių prireikia išieškojimui. Ataskaitoje jūs taip pat matote, kad pernai mes pasiekėme ir dar vieną rekordą. E, valstybės, valstybių narių teisinės institucijos irgi nuteisė rekordinį skaičių pažeidėjų. Ir po Olafo atlikto tyrimo teisinėms nacionalinėms institucijoms teko priimti sprendimus. Apeliacijų buvo teikta nedaug ir dabar galėčiau pasakyti, kad jeigu e, aptinkamas e, sukčiavimo atvejais valstybės narės privalo imtis veiksmų, kad e, būtų tinkamai tokius atvejus reaguojama. Na ir galiausiai dar du paskutiniai dalykai. Žvelgiant iš politikos prizmės. tyriamieji gebėjimai nėra labai didelė. Svarbu mums yra statistika, kalbant apie politikos iniciatyvas, teisėkuros iniciatyvas. Olafas yra tiesiog įtrauktas į daugybę iniciatyvų. Per dviejus metus pasiekėme ir čia rekordą. Politikos direktorate žmonės dirbo prie Olafo įstatų pertvarkymo. Buvo parengtyva, parengta direktyva dėl kovos su nikalstamu pasiūlyti baudžiamieji veiksmai tais atvejais, kai pažeidžiami ES finansiniai interesai. Europos komisija Liepos mėnesį mūsų siūlymą patvirtino, tačiau dirbama toliau su ES institucijomis. Olafas rengia naujus teisės aktus susijusius su sukčiavimu euros rytiem. 115 sulaukėme pagalbos prašymų tirti pažeidimus muitinės srityje. Olafas parengė veiksmų planą kovai su tabako ir alkoholio kontrabanda prie rytinės sienos ir dabar yra dirbama prie naujo dokumento siekiama, kad būtų priimtas dokumentas, kuris yra griežtesnis negu Europos komisijos priimtas dokumentas dėl tabako kontrabandos. Ir turėčiau pasakyti, kad tai yra iš tikrųjų sunkus darbas. Dirbame taip pat prie EPO pasiūlymų. Mūsų darbas vyksta sklandžiai, mes naudojame visus pajėgumus, ko nėra buvę Olafo istorijoje. Taigi tyriamasis darbas. Ir politikos e, gebėjimų darbas vyksta pilnu pajėgumu. Krūvis yra tikrai didelis. Norėčiau užbaigti pasisakymą pasakydamas štai ką. Visa tai vyksta e, vyraujant darbuotojų mažinimo tendencijai. Mažinama viskas, kas įmanoma. Ir liūdniausia, kai mažinamas personalas, didėjant darbo krūviui. Mes ir čia pasiekim rekordą. Visos komisijos tarnybos 2 procentais per metus, per keturis metus turi mažinti darbuotojų skaičių. Mes turime vis mažiau darbuotojų ir dabar mažiau darbuotojų turime tyrimo srityje. Ir sunkiau tirti visokius skaičius, atlikti tyrimus, kai žmonių mažėja. Bet e, dirbantis ir toliau stengiasi daryti visą, kas įmanoma pasitelkti visus sugebėjimus ir gebėjimus, kad būtų galima padidinti visuomenės pasitikėjimą mumis. Skaičiai rodo, kaip jau sakiau, kad tas pasitikėjimas pamažu auga. Dėkoju. Ačiū ponui Kessleriui už įdomų pristatymą. Laiko nebeturim praktiškai šiam klausimui. Aš tiesiog noriu paklausti kolegų, ar kas nors turi klausimų ar komentarų. Ir norėčiau, kad klaustumėt ir komentuotumėt trumpai, o paskui ponas Keslis dar kas vietų sureaguoti. Pranešėjas ir po to ponia Greslė. Prašau, kolega. Yeah, thank you, Chair. Because of time, I'll be quite... Ačiū pirmininkė, kadangi laikas spaudžia labai trumpai. Su pirma, noriu padėkoti Olafo generaliniam direktoriui už jo pasisakymą ir už ataskaitą. Ne visuomet lengva a, tokią temą a, aprašyti įdomiai ir suprantamai, bet manau, kad tikrai ataskaita yra labai suprantama ir, ir, ir gera. Labai dėkoju Olafo direktoriui, nes jau pasakėte sukčiavimas pajamų išlaidų srityje yra svarbus klausimas ir mūsų komitetui yra labai svarbus tai klausimas. Generalinis direktorius kalbėjo apie tabako ir cigarečių kontrabandą. Aišku, tai kad tai, tas klausimas yra labai svarbus ne vien Europos Sąjungai, bet ir valstybėms narėms, nes eina kalba apie labai didelės sumas pinigų, kuomet valstybės e, sulaiko kontrabandą, aišku yra konfiskuojama pinigai, keliauja valstybėms narėms. Kai kalbame apie sanglaudą, aišku, apie tai kalbama daug, turime ir auditorumų metinės ataskaitas. Tai e, yra viena iš, mm, viena iš svarbių e, sričių čia būtų, aišku, pirkimai, viešiai pirkimai. Taigi aš galvoju, gal jūs turite kokių naujų pasiūlymų dėl e, tų viešų pirkimų. Aišku, reikia turėti omenyje, kad yra tas naujas pasiūlymas, kurį dabar parlamentas svarsto iki metų pabaigos, kas turėtų būti baigti nagrinėti. Tai gal tokie būtų mano klausimai generaliniam direktoriui. Visų pirma, toks bendro pobūdžio klausimas. Jis kalbėjo apie tai, kad darbo apimtis auga, darbo krūvis auga, taigi labai svarbu prioritetus nubriežti Olafo darbe. Noriu paklausyti generalinio direktoriaus į kokias priemonės jo manimo reikėtų sutelkti dėmesį, kad būtų galima sumažinti sukčiavimą. Pavyzdžiui, jeigu reiktų jums išsirinkti du, tris dalykus, sakykime, ką jis išsirinktų, kas jo manimu turėtų didžiausių poveikį mažinant sukčiavimo lygį ES. Taip pat jis kalbėjo apie tuos atvejus savo darbę ir jis minėjo, kad 75 procentai naujų bylų yra pagal informaciją iš privačių asmenų. Aš noriu, um, kas kas penktas klausimas yra atrenkamas. Aš nelabai suprantu, kak, apie ką čia eina kalba, kokius mechanizmus Olafas naudoja, nuspręsdamas, kurie pranešimai yra realūs, o kurie ne, kuriuos reikia tirti, o kuriuos ne. Uh, Na ir galiausiai dėl e, cigarečių ir tabako e, kontrabandos, ką direktorius pats paminėjo, aš norėčiau pasakyti dar kartą, kad tai yra labai svarbu valstybėms narėms ir Europos Sąjunga. Ir aš noriu paklausti, kaip galima pagerinti situaciją e, cigarečių ir tabako kontrabankos srityje, gal reikia eksantė post ant ekspost e, kontrolės, taip pat ką gali Olafas padaryti, ką valstybės narės gali padaryti, ką komisija daro, ką mes dar galėtumėm padaryti kad visos tos skirtingos institucijos ir visų atliekami jų veiksmai būtų apjungti į vieną krūvą, kad realiai sudotumėm smūgį um, cigarečių tabako kontrabandai. Na ir galiausiai paskutinis klausimas dėl Olafo reformos pasiūlymų. Generalinis direktorius uh, užsiminė apie tuos dalykus savo pasisakymę, bet man atrodo, kad mes irgi pateikėm tam tikrų pasiūlymų. Bet čia nieko tokio radikalaus. Pavyzdžiui, dėl nekaltumo prezumcijos, aišku, tie dalykai turi būti. Toliau dėl e, to, kad reikėtų mandatą suteikti Olafui dirbti kartu su kitomis ES institucijomis, taip pat ir su trečiosiamis šalimis. E, čia, aišku, tie dalykai tai tiesiog sveikas protas e, diktuoja tos pakeitimus. Ir aš noriu paklausyti generalinio direktorios Ar jis galvoja, kad tų reformos pasiūlymų pakaks jam, kad jis galėtų tinkamai atlikti visą Olofo darbą? Ačiū, ponė Greslė, ponas Kilakakis ir tada jau tiek. Prašom, ponė Greslė. Dėkuoju. Trys klausimai, ponė generaliniai direktoriau. Dėkuoju už ataskaitą, bent jau vizualiai, ta ataskaita atrodo labai gražiai. 11 puslapyje yra minimas skaičius 11,1. Ir aš norėčiau paklausti, kodėl vidutinė trukmė 12 ir 11 metų padidėjo dviem mėnesiais. Antras klausimas. Jūs e, reformavote Olafą ir e, dabar atliksite daugiau tyrimų. Tuo tarpu tyrimų skyriuje pakankamai daug jūsų darbuotojų neturi patirties toje srityje. Kaip jie gali dirbti tyrimo darbą, jeigu jie neturi atitinkamos patirties. Tuo tarpu uh, yra vis daugiau ir daugiau skundų dėl Olafo. Ar jūs e, galite pakomentuoti tai? Toliau e, tabako ir padirbinių padalinys. Žinome, kad e, daly byla yra susijusi su tabako pramonė ir su, su komisija taip pat. Tad e, matom, kad šitam kontekste galbūt ir matosi tam tikros sąsajos tarp e, tabako pramonės ir, ir Olafo veiklos. Komisijos semeta. Skilakakis. Labai trumpai e, komisaras Šemeta pasakė, kad dėl savo iniciatyvą atliekamų tyrimų jis labai remia tą mintį, jis galvoja, kad reikia judėti tą kryptimį, Tad aš tikėčiaus iš Olafo irgi padirbėti šio klausimu ir pateikti kažkokį tai pasiūlymą, kaip tai būtų galima padaryti. Čia, aišku, klausimas ne šiai dienai, bet, aišku, kitą kartą, kai mes susiksime šį klausimą, realiai kelsime. Ačiū, ponai Andresen. Ačiū, pirmininkė. Prieš porą savaičių, kai direktorius pas, paskelbė savo ataskaitą, jis kalbėjo apie 6,9 procentų klaidų lygį. Aš iškėliau klausimą ponui Šemetai, ar mm, jo negazina tas augantis procentas. Jis pasakė tada, kad susigražinimas yra 1,2 procento, taigi tą reikėtų atimti iš 3,9 procentų klaidų lygio, tačiau man atrodo, kad tai nėra teisinga. Taip nereikėtų daryti. Jūs sakote, kad 691 milijardas eurų buvo susigražinta bendra suma. Uh, tai yra susigražinta pinigų suma už tuos pinigus, kurie išmokėti už kokį laikotarpį, nes labai svarbu yra žinoti, kiek pinigų yra susigražinama, koks yra procentas nuo metinio biudžeto. Ačiū, ponė Kesler, tada gal dabar galėtumėte apibendrinamas atsakyti tuos klausimus per kelias minutės. Uh, well. Pabandysiu. Pranešėjas, ponas Vogan, teiravosi dėl mechanizmo. Jei darom kažkokius prioritetus, kaip tuos prioritetus skiriame, kai eina kalba apie tuos tyrimus, kad tai yra maždaug penktadalis tų pranešimų, kuriuos mes gauname maždaug grubiai, taip paskaičiavus. Taip, turiu pasakyti, tai nesispindi ataskaitoje, nes ataskaitoje kalbama apie 2011 metus. Kaip žinote, aš e, pradėjau eiti šias pareigas 2011 metais. Ir tada sakiau, kad buvo atlikta vidinė peržiūra ir pakeitimai padaryti iki 2011 metų, 2012 e, metų sausio. Daug kas iš tų pakeitimų būtent ir yra susiję su mm, atrinkimo procedūromis, su prioritetų pasirinkimo procedūromis, kada pradėti tyrimą, kada nepradėti tyrimą pagal gautą informaciją. 2011 metais ir iki 2012 metų vasario pirmos dienos dienos buvo um, tyrimų padaliniui pavesta uh, priimti tą sprendimą, taigi nebuvo tokios nuoseklios uh, visapusiškos politikos Olafe dėl to, kada pradėti ar nepradėti tyrimą, nebuvo to nuseklumo. Nuo 2012 metų vasario pirmos dienos mes turime specializuotą padalinį, tai yra atrankos padalinį, kuris visiškai skaidriai uh, gauna e, visą informaciją apie to, e, visus tos pranešimus, viską išanalizuoja ir, pateik, ir kai atlieka tam tikrą atrankos darbą, pateikia savo nuomonę e, direktoriui, dėl to ar reikėtų ar, ne, ar nereikėtų pradėti tyrimą. Ir pirmą kartą yra kriterijai, kurie yra surašyti raštu, yra skaidrius ir yra viešai paskelbti mūsų interneto svetainėje. Aišku, visų pirma, tai yra jurisdikcija. Jeigu mes neturime jurisdikcijos, to klausimo mes nepradedam tyrimo. Antra, kaip yra nustatyta reglamente, pradedame tyrimą tik tuo met, jeigu yra pagrysti įtarimai e, kad yra sukčiavimas arba nusikaltimas. Trečia, yra subsidiarumo principo laikomasi, negalime pradėti tyrimo, tai yra pradedam tyrimą tik tuo met, jeigu yra pridėtinė vertė to Olafo tyrimo. Kitaip gauta informacija yra perdudama atitinkamoms nacionalinėms valdžios institucijoms. Bet, aišku, vis tiek tų pradedamų tyrimų skaičius, kaip aš jau sakiau, auga. Dabar dėl cigarečių. Kontrabandos. Galiu pabandyti atsakyti poniai Greslė ir e, ponui pranešėjų kartu į jų abiejų klausimus. Vėlgi, atlikus reorganizavimą, kas buvo padaryta 2012 m. vasario 1 dienai, mes e, pertvarkėm Olafo struktūrą ir perskirstėm Olafo tyrimo pajėgas, tyrimo padalinius nuo politikos padalinių, politikos darbo cigarečių atveju tai reikštų, kad e, ankstesnis cigarečių padalinys, sakykim taip, kuris anksčiau užsiemė ir e, Olafo e, politikos formavimo darbu ir, ir tyrimo darbu, buvo dabar padalintas į dvi dalis. Tie, kurie atlieka cigarečių kontrabandos tyrimo darbą, nedalyvauja politikos formavimo darbe, uh, Aišku, tam tikras indėlis yra, tačiau e, tos funkcijos dabar jau yra aiškiai atskirtos, nėra suplaktos. Uh, Aišku, tiek politikos formavimo, tiek tyrimo srityje mes labai daug dirbame, žinoma, e, šios dviejus metus ir 11 ir 12 metais. Reikia pasakyti, kad veiksmų planas dėl tabako ir cigarečių kontrabandos prie rytinės sienos yra ir dabar stipriname savo iniciatyvą ir yra komunikatas, aišku, dirbam kartu su komisija, su komisijos tarnybomis. Mes stipriname komunikavimą dėl cigarečių kontrabandos visoje Europoje. Tai yra milžiniška iniciatyva. Tikrai komisijos didžiulis yra dalyvavimas ir valstybių narių didžiulis dalyvavimas. Mes siekiame, kad kitų metų pavasarį viskas būtų iki galo patvirtinta Aišku, kad kai eina kalba apie cigarečių kontrabandą, tas e, klausimas yra ypatingai svarbus, kad, e, tai, kad mes dirbame su visomis valstybėmis narėmis. Ir galime pasidžiaugti e, didžiuliu valstybių narių ryštų dirbti šioje srityje. Jos puikiai supranta, kad tai yra visiems mums bendras tikslas. Uh, Tai aš manau, kad tikrai su ta bendra iniciatyva pasieksime puikių rezultatų, kad bus ir geriau koordinuojamas darbas ir bus geresnė užtikrinta apsauga šias ir tiek, bus geriau kovojama su e, cigarečių e, kontrabanda. E, dešimt, dvidešimt 1073, aš jau poziciją pasakiau savo, aš galiu tik pakartoti, kad uh, 1073 e, pakeista versija yra tikrai geras variantas, mes labai sveikiname, mes irgi prisidėjome prie to darbo. Aišku, kad de facto poveikis nebus toks didelis e, Olafo darbui gyvai, ta prasme, iš procedūrinio pažiūrėjo taško, kadangi mes ir taip jau esame iš esmės atsižvelgę į tuos pagrindinius e, pakeitimų pasiūlymus. Uh, taip pat ir dėl pagrindinių teisių e, laikymos, nuostatų laikymosi, jau ta, visa tai iš esmės padaryta. Nuo 2012 metų vasario pirmos mes turime naujasias tyrimo procedūras, kur užtikrintas pagrindinių teisių laikymasis. Tai aš labai tikiuosi, aš, aš tikrai e, nuoširdžiai tikiuosi, kad mm, tą naują teisės aktą, kaip galima greičiau parlamentas patvirtins, nes tai leis ir iš praktinio požiūrio taško turėti visą tai ko mes laukiame, nors iš tikrųjų mes iš esmės jau esame ir prisiderinę prie tų naujų reikalavimų, tad e, kažkokių didesnių pasikeitimų nebus. Didžiausias iššūkis mum, aišku, ką aš galiu pakartoti, yra biudžeto klausimas. Aišku, biudžeto komisija apkarpimas turės milžinišką poveikį mum. E, mes, na, aišku, jau net Negalvojame, kad būtų galima turėti daugiau darbuotojų, bet kad bent jau nebūtų apkarpimo nuo dabartinio lygio. Ir praeitame susitikime aš sakiau, kad kai kalbame apie bendrą poveikį, kurį turės tos naujos procedūros ir nauji reikalavimai, kurios patvirtins šis naujas teisės aktas, plus tai, ką šiandien išryškinau, tai yra, kad mums pateikiamų pranešimų ar prašymų atlikti tyrimą iš išorės skaičius išaugimas, plus dar trečias elementas, ką mes turime visiškai naują šiuo metu, tai yra personalo apkarpimas. Aišku, jeigu visus tos tris elementus sudedame ir pažiūrim, koks, koks yra bendrasis šis poveikis, tai galvojant apie ateitį, aš tik tai galiu nuolankiai kreiptis į gerbiamus Europos parlamento narius ir bandyti prašyti jūsų, kiek įmanoma, mums padėti. Aš suprantu, kad jau turiu e, baigti savo pasisakymą, bet e, dar poniai Gresliai noriu pasakyti dėl tyrimų trukmės. Turiu tik vieną skaičių, e, kas yra ataskaitoje, aš galiu patvirtinti dar kartą tą skaičių, 17 puslapis, kad trukmė Vidutinė trukmė praeitais metais mūsų tyrimų buvo 22,5 mėnesiai. Tyrimo mėnesiai. Tai yra uh, vėlgi rekordas. Gal ne istorinis, uh, e, istorinių požiūrių vertinant, uh, gal buvo ir ilgesnių tyrimų, bet uh, tai yra rekordas. Ir, ir priežastis yra nurodyta išnašose, galbūt ta išnaša neaiškiai suformuoluota, bet uh, turiu pasakyti, kad uh, stengiamės padaryti mūsų ataskaitą lengviau suprantamą, gražiau atrodančią, bet taip pat ir skaidresnę. Taigi pirmą kartą, kaip ir sakome, išnašoje į tyrimą, tai yra matuodami kiek trunka tyrimas, mes įtraukiame visus vykstančius tyrimo elementus – visus vykstančius tyrimus, ne vien tik tai tuos, kurie yra užbaigti. Pavyzdžiui, jeigu yra užbaigiami tik tai tie naujesni tyrimai, tai aišku, jeigu tik tai tą skaičių paimame, tai aišku, trukmė gaunasi trunk, trumpesnė. Uh, Bet realiai tuo metu tas skaičius nėra realus, neatspindi realios situacijos. Ir mes galvojame, kad vardan skaidrumo, mes pirmas tik tai padarėme e, savo šioje ataskaitoje, mes į tą vidutinę tyrimo trūkumę įtraukėme visus pradėtus tyrimus, ne vien tik tai tuos tyrimus, kurie jau užbaigti. Ir tai paaiškina, kodėl ta vidutinė trukmė yra kiek ilgesnė. Turiu pasakyti, kad šiais metais yra 2012 metais. Kol kas, aišku, tai tik tai preliminarus, preliminarus toks maždaug e, paskaičiavimas, ta trukmė bus smarkiai e, sutrumpinta. Bet aišku, negali e, užtikrinti, kad būtų ir trumpesnis tyrimas, ir efektyvesnis tyrimas, ir kad tų tyrimų būtų daugiau, kai yra daug daugiau pranešimų ir kai darbuotojų skaičius yra sumažintas. Na, mes stengiamės padaryti, kas yra įmanoma. Mm, kaip suprantu, ponas Skilakakis neprašė atsakymo dabar. O ponė Andresen, aš gal pas, galėčiau pasiūlyti atsakyti vėliau. Aš taip suprantu, kad jos klausimas nėra tiesiogiai susijęs su šia ataskaita, kurią analizuojame dabar, bet aš mielai atsakysiu vėliau. Dėkuoju ponui Kessler. Jeigu pranešė sutinka, tai mes tada baigėme šio klausimo svarstymą. Dėkuoju visiems už dalyvavimą diskusijose. Ir dabar einame toliau prie elektroninio balsavimo. Kaip man pasakė sekretoriatas, septintas punktas visų pirma bus mm, svarstomas, balsuosime dėl jo pirma, kadangi mūsų mm, pranešėja turi išvykti. Taigi, ponios Ortys mm, pranešimo projektas Dėl specialios ataskaitos dėl vyno rinkos bendro organizavimo reformos ir pasiektos pažangos iki dabar pirmas pakeitimas, kas už? Kas prieš? Susilaikė patvirtinta. Antrasis pakeitimas už, prieš, susilaikė patvirtinta. Trečiasis. Turime dvi. Vieną dalį, sako pirmininkė, su žodžiu pakeitimu, kas už, prieš, susilaikė patvirtinta aštuntoji dalis. ECR frakcija prašo atsirbalsavo, kas už, prieš susilaikė patvirtinta. Ketvirtas pakeitimas už, prieš susilaikė patvirtinta. Penktas už, prieš susilaikė patvirtinta. Šeštasis už, prieš susilaikė patvirtinta. Septintas suderinamas. Kas už, prieš susilaikė patvirtinta. Aštuntasis už, prieš susilaikė patvirtinta. Devintasis su žodiniu pakeitimu, kas už, prieš susilaikė patvirtinta. Tikrinamės dėl devinto pakeitimo elektroniniu būdu. Ar visi spėjom balsuoti, kolegos, baigiame. Patvirtinta. Dešimtasis pakeitimas buvo atsimtas, vienuoliktas. Dvi dalis. Kas už pirmąją? Prieš. Balsuokime elektroniškai dėl pirmosios 11 pakeitimo dalies. Baigiam balsuoti. Atmesta. Antroji pakeitimo dalis 11. Kas už? Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. 12 už. Prieš. Susilaikė. Atmesta. 13 už prieš susilaikė patvirtinta. 14 už, prieš susilaikė patvirtinta. 15 už, prieš susilaikė patvirtinta. 16 už, prieš susilaikė patvirtinta. Pasitikriname. Baigiame balsuoti. Patvirtinta dėl vedimo tvarkos, kur dirbant ir. Ar galėtume balsuoti atskirai dėl 17 dalies? Bet ne tik dėl pakeitimo, dėl pačios dalies. Jeigu pranešėjų tai tinka. Na, problemos gal ir nebūtų, bet 17 e, yra tas pakeitimas, kur gal, balsavimo galimybė yra tik viena. Nesuprantu kolegos klausimų, kodėl jis nori balsuoti atskirai. Pone Gerbrandi, galėtumėt paaiškinti, kodėl norite dėl tos dalies balsuoti atskirai. Na taip, turime 17 dalį, turime šios dalies pakeitimą. Tai yra 17 pakeitimas. Gal dėl to yra tam tikros sumaištys. Aš norėčiau, kad būtų gerai balsuojama dėl paties dokumento teksto prieš balsuojant dėl paties pakeitimo. Aš ne, aš taip nemanau. Aš nu, manyčiau, kad reikėtų laikytis to, kas siūloma balsavimo sąraše. Norėčiau, kad balsuotume taip, kaip buvo numatyta iš pradžių. Pone Greslė. Dėkoju. Nes regisi ši dalis teksto pasikeičia. Būtume galėję tuomet balsuoti dėl išbraukimo tos dalies, nes ką siūlo kolega tai labai neįprasta, ponas Odį. Dėkoju. Pritariu pranešėjos nuomoniai. Nes jeigu balsuosime dėl 17 dalies, ir atkristų pakeitimas, tai tuomet pasikeis viskas, kas buvo numatyta, nes pakeitimo tikslas yra išbraukti 17 dalį ir pasiūlyti naują tekstą. Tad manyčiau, kad balsavimo sąrašas būtų tas dokumentas, kurio mes laikomės. Pirmininkė dėkoju. Dirbsime pagal balsavimo sąrašą. Kas už 17 pakeitimą? Prieš. Susilaikė patvirtinta. Elektroniškai galutinis balsavimas. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. Sveikiname pranešėją. Our next item is my report on the... Kita tema. Herkulis. Trys programas, kaip Europos Sąjungos sankcijų interesų apsaugos rytis veiklai skatinti. Pirmas pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Antras, už, prieš susilaikė patvirtinta. 32 antras pakeitimas. Penktas už, prieš susilaikė patvirtinta. 33 pakeitimas už, prieš susilaikė patvirtinta. Šeštasis, 34 ir 7. Šeštasis, kas už, prieš susilaikė patvirtinta. 34 už, prieš susilaikė patvirtinta. 7 už. 35 už, prieš susilaiko atmesta. 8 už, prieš susilaiko priimta. 36 už, prieš susilaiko priimta. 9 už, prieš susilaiko priimta. 37 už, prieš susilaiko priimta. Budg 8 už prieš susilaiko priimta. 10 už prieš susilaiko priimta. 38 už prieš susilaiko priimta. 39 už prieš susilaiko priimta. 11 už prieš susilaiko priimta neaišku, pasitikrinkime dėl 11. Baigiame. Priimta. Buč 9 atkrenta, buč 10. Už, prieš, susilaiko, priimta. 40 už, prieš, susilaiko, priimta. 41 už, prieš, susilaiko, priimta. Pabandykime pastikrinti elektroniškai dėl 41. Atmesta. 42 atsiimtas, 43 už, prieš, susilaiko priimta, būtų 11 už, prieš, susilaiko priimta, 44 už, prieš, susilaiko priimta, Budk 12 už prieš susilaiko priimta. 12 už prieš susilaiko priimta. 45 už prieš susilaiko priimta. Budk 13 už prieš susilaiko priimta. 46 atkrenta. Budk 14 už prieš susilaiko. Pabandykime pasitikrinti dėl būd 14. Baigiame. Priimta. 47 už. Nematau jūsų rankų. Už. Prieš susilaiko priimta. Būt 15 už. Prieš susilaiko priimta. Būt 16 už. Prieš susilaiko priimta. 13 pakeitimas už prieš susilaiko priimta. 48 atsiimtas už kompromisas A pirmoji dalis už. Bandykime elektroniniu būdu balsuoti dėl pirmosios dalies kompromiso A. Baigiame balsuoti. Priimta. Antroji dalis. Kas už? Prieš? Ne, bandykime elektroniniu būdu bet aiškiai priimta. 14.49 ir 18 e, krenta. Dabar e, žodinis e, pakeitimas, kas už žaliųjų frakcijos. U, prieš, susilaiko, priimta. 52 už, prieš, susilaiko, priimta. 51 už, prieš, susilaiko, priimta. 53 už, prieš susilaiko priimta, B18 už prieš susilaiko priimta, 54 atkrenta, 55 už prieš susilaiko priimta, B19 už prieš susilaiko priimta, 15 už prieš susilaiko priimta, 16 už prieš susilaiko priimta, 56 už, prieš susilaiko priimta. 17 ir žodinis pakeitimas už, prieš susilaiko priimta. 57 už, prieš susilaiko priimta. 58 už, prieš susilaiko priimta. 18 už, prieš susilaiko priimta. 19 už, prieš susilaiko priimta. 20 už, prieš, susilaiko priimta, 21 už, prieš, susilaiko priimtas, 59 už, prieš, susilaiko priimta, 22 už, prieš, susilaiko priimta, 23 už, prieš, susilaiko priimta, 24 atsiimtas, buč 3, priimta, 25 už, prieš, susilaiko priimta priimta. Biudžetas 4 už prieš susilaiko priimta. Biudžetas 5 už prieš susilaiko. Ar socialistai prieš ar užbalsuoja? Bandykime elektroniškai pastikrinti dėl biudžeto penktojo biudžeto. Būtų penki. Priimta. Biudž 6 už, prieš susilaiko priimta. Pirmas pakeitimas už, prieš susilaiko priimta. 26 atkrenta, 27 už, prieš susilaiko priimta. Antras už, prieš susilaiko priimta. Biudžetas 7 atkrenta, 28 už, prieš susilaiko priimta. Trečias už, prieš susilaiko priimta, 29 už, prieš susilaiko priimta, 4 už, prieš susilaiko priimta, 30 už, prieš susilaiko priimta, 31 už, prieš susilaiko priimta. Ir baigiame už visą pranešimą balsuoti dabar. Baigiamas balsavimas, baigiamas balsuoti. Priimtas. Kitas klausimas. Tiksliau dar praleidome balsavimą dėl teisėkuros rezoliucijos. Pradėjome balsuoti. Priimta. Kitas darbo atvarkės punktas. Ir norėčiau padėkoti dar visiems uh, šešėliniams pranešėjams, ponas Kilakakui, ponai Gairiui, kitiems. Kaip jūs žinot, buvo nuspręsta, kad ponia Makovai tęs e, šio klausimo nagrinėjimą, nes teko padaryti tokią reorganizaciją. Ir tas primtas tekstas bus tarybų pagrindas daryboms su taryba. Dėkoju. Turiu uh, kolegos Stas pranešimas. De pagalba užsahariui. Ar norėtumėt ką nors pasakyti? Kolegas Kilakakis regis turi komentarą. Mes įmanoma Dėl septinto ir aštunto pakeitimo norėtume pasakyti. Reikėtų dėl abiejų balsuoti kartu, nes tai yra praktiškai blokų balsuoti, dėl, nes tai yra, jie yra praktiškai identiški. Dėl 7 ir 8 balsuotume atskirai, nuo dėl 1-12 kartu. Pirmas pakeitimas, kas už, prieš susilaikė, patvirtinta. Antras už, prieš susilaikė patvirtinta. Trečias už, prieš susilaikė atmesta. Tikrinamės dėl trečiojo pakeitimo. Baigėme balsuoti. Atmesta. Ketvirtasis pakeitimas už. Su žodiniu pakeitimu. Kolega Audy, regis nori reaguoti. Ne. Balsuojame, dėl ketvirtinio už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Dabar penktas pakeitimas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Šeštas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Septintas už, prieš. Tikrinamės dėl septintojo elektroniškai. Baigiam balsuoti. Patvirtinta. Aštuntasis pakeitimas. Už. Tikrinamės elektroninių būdų dėl aštunto pakeitimo. Baigėme. Patvirtinta. Devintasis pakeitimas. Už prieš susilaikė regis patvirtinta. Jei norite pasitikrinti, tai prašau. Dėl devintojo tikrinamės elektroniškai. Baigėme balsuoti. Baigėme balsuoti. Patvirtinta. Dešimtasis pakeitimas. Už. Blokų nori balsuoti nuo 10 iki 12. Už. Prieš. Susilaikė. Visą bloką patvirtiname. Dabar tėvė pakeitimai. Antrasis. Pirmiausia, kas už. Prieš susilaikė patvirtinta. 9.3 už. Prieš susilaikė patvirtinta. 9.4 atskirasis balsavimas. Pirmas dėvė pakeitimas už, už prieš susilaikymą, tai antroji dalis už prieš susilaikymą. Regis patvirtinta. Norit pasitikinti? Ne. Dėvė penki, kas už prieš pasitikrinkime elektroniškai. Dėvė penki. Baigėme balsuoti. Patvirtinta. 6 ir 7 yra apimami, 8 už prieš sulaikė patvirtinta. Dabar balsuojame dėl viso pranešimo projekto su pakeitimais. Baigėme balsuoti. Patvirtinta. Sveikiname kolegą Stas. Dabar šeštasis darbo tvarkės klausimas. Pono Odį, kur dažymas jis nori kalbėti, prašau. Pone pirmininkė, dėl pateiktų AFET pakeitimų siūlyčiau balsuoti blokų išskyrus septintai AFET septyni pakeitimai, jeigu niekas tam neprieštarauja. So, Ar yra prieštaravimų balsuoti blokų už pakeitimus nuo pirmo iki dešimto. Regis niekas tam neprieštarauja. Balsuokime, kas už prieš susilaikė. Patvirtinta. Pirmasis pakeitimas už prieš susilaikė. Pasitikrinkime, nes ne visai aišku buvo, kai balsavome. Baigėme balsuoti. Patvirtinta. Dabar balsuojame dėl pakeisto dokumento viso jau su pakeitimais Baigėme elektroninį balsavimą. Patvirtinta. Sveikiname pranešėją. Tuo mes baigėme savo balsavimą. Tęsėme toliau savo darbą. Aštuntasis darbo tarkis klausimas – biudžeto kontrolės komiteto delegacija Rotterdam ir Antwerpeno uostus rugsėjo 19-20 dieną 12 metų. Pranešimą parengė mūsų sekretoriatas. Jis buvo nusiustas kolegoms, kad jie galėtų pateikti komentarus ir savo pamastymus. Ir šiandien man malonu šį pranešimą jums pateikti. Palaukime gal, kad žmonės, kurie nesidomi šią ataskaitą, galėtų išeiti iš salės. Suteikime jiems porą minučių. Thank you very much. I uh, uh, first would like to... Dėkoju. Dėkoju. Pirmiausia, mūsų uh, prie, mūsų priemusiai pusėje Rotterdame ir Antverpeno uostuose. Dėkoju taip pat visiems kolegoms, kurie vyko į šią tyriamąją kelionę. 30 procentų finansinių ES resursų, įskaitant muitų mokesčius, E, ir, ir, ir daugelį kitų dalykų, tai tie pinigai yra surenkami e, į ES biudžetą, tai yra svarbus pajamų šaltinis, o uostai yra ta vieta, kur tų pajamų surenkama daug, tai yra langas į pasaulį. Mums buvo įdomu pasižiūrėti, kaip ES gina savo finansų interesus, kaip jie apsaugoti konkrečiai tuose uostuose. Misijos tikslas buvo kaip žinia, nuvykti pasižiūrėti, kaip vyksta fizinė kontrolė, dokumentų kontrolė, kaip atlieka tą kontrolę uosto administracija ir mūtinės kontrolė. Norime patikrinti, kaip praktikoje yra įgyvendinami teisės aktai. Ir taip pat norėjome identifikuoti, kokios yra silpnosios pusės ir kaip galima e, pagerinti situaciją. Pirmą dieną, kai lankėmės Olandijoje, pasikeitėme nuomonėmis su Rotterdamo oro uosto administracija, su muitinės administracija. Ir mes aplankėme didžiausią konteinerių terminalą įsiti Deltar. Mes domėjomės visomis procedūromis, e, kaip sulaikomos prekės, siekiant išsiaiškinti e, pažeidimus ir stengiamės išaiškinti, kiek kontrolės procedūros yra efektyvios. Vakare susitinkome su tabako administracijos atstovais, jie taip pat pareiškė savo susirūpinimą dėl augančios tabako kontrabandos. Mes kitą dieną keitėmės nuomonėmis su Belgijos administ... muitinės administracija ir uostų atstovais. Mes taip pat nuvykome į sienų apsaugos e, patikros postą, kur skenuojami konteineriai. Tų vizitų metu mes sulaukėme duomenų apie cigarečių kontrabandą už duomenų už, už 12 metus, 10-12 metų laikotarpį. E, šis vizitas mums parodė, kad supaprastinimas teisės aktų dar nereiškia, kad turi būti mažiau kontrolės. Taikomos supaprastintos procedūros neturi būti tokios, nuo kurių nukentėtų kontrolės sistemų efektyvumas. Valstybės narės turi kontroliuoti, kaip tos procedūros įgyvendinamos ir užtikrinti, kad ES finansų interesai bus tinkamai ginami. Na ir kita išvada, valstybės narės turi užtikrinti, kad teisingai surenkami ES ištekliai į biudžetą, kad um, laikomas į bendros prekybos politikos taisyklių. Mes Mm, žinome, kad kontrolės, didelė, kad didelė, didelių kontrolės kiekių skundžiasi prekiautojai, bet mes manome, kad to nereikia mažinti. Taip pat reikia didinti ekspost kontrolės e, skaičių. Į kitas, kita išvada. E, uostuose būtina užtikrinti reikiamą saugumą. Abu e, uostai sulaiko tokius konteinerius, kuriuose e, būna ir kontrabandinių cigarečių, ir ginklų, ir panašių dalykų. E, būtina užtikrinti tinkamą šio proceso kontrolę. E, cigaretės kontrabandinės. Nu, dėl to kenčia ES finansiniai interesai, todėl valstybės kartu su komisija turi imtis tinkamų priemonių, kad būtų galima tinkamai užtikrinti ES interesus, atliekant tinkamai ex ante kontrolę ir ex post kontrolę ir auditas taip pat turi būti vykdomi efektyviai. Toks būtų e, pranešimo, tokia būtų pranešimo išvada. Dar kartą dėkoju kolegoms, kurie dalyvavo e, delegacijoje, kurie pateikė savo komentarus, laukiu jūsų klausimų ar pastabų. Galbūt kas nors norėtų ką nors pasakyti ar, ar paklausti. Ar komisijos atstovai norėtų tarti žodį? Mes turime atstovų čia iš Europos komisijos, gal jie norėtų tarti žodį. Ačiū pirmininkė, komisija sveikina e, ataskaita, kuri yra kokybiška ir puikiai atspindi šių dviejų dienų vizito veiklą į uh, ir, ir kur mm, Belgijos ir Olandijos valdžios institucijos stengiasi padėti parlamento delegacijai pasiekti užsibrieštų tikslų. Komisija galvoja, kad vizitas buvo sėkmingas. Mes e, labai vertiname, kad ir mus įtraukė į šį darbą. Mm, turiu atsiprašyti, kad panas Frankansin nedalyvauja šiandienos jūsų posėdė, kadangi jis yra išvykęs į komandiruotę. Ir norėčiau dar pridurti vieną tokią trumpą pastabą prie jūsų uh, išvadų. Trečiame jūsų išvadų punkte yra pasakyta, kad ekspost uh, kontrolė atliekama um, atrankos būdu. Taip, tas yra tiesa, bet reikėtų ne vien tik tai atrankos uh, pagrindų paremti šią kontrolę, bet reikėtų taip pat remti ir rizikos analizę. Manau, kad svarbu būtų tai paminėti taip pat. Thank you, Chair. Ačiū, aš esu Antės Vartai, aš esu iš biudžeto generalinio direktorato, mano padalinys yra atsakingas už tradicinių išteklių kontrolę mm, mūsų padalinys. Uh, dėje negalėjo dalyvauti šioje delegacijoje, kad šiame vizite į šios du uostus, kadangi mes tuo metu labai buvom užsijėmę patikrinimais valstybės analise, tačiau e, labai džiaugiamės, kad vizito metu uh, Um, komitetas analizavo tokius pačius klausimus, kaip ir mes atliekame tyrimus, mes tikriname valstybių narių kontrolės strategijas, gyvenamas visose valstybėse. Praeitais metais mes atlikome mm, tikrinimus dėl vietos mūtinių procedūrų tvarkymo procedūrų ir ypač sudėtingiausios klyringo dalies, tarpuskaitos dalies, tai iš Ir, ir praeitais metais mes tą darėme ir šiais metais gruodžio mėnesį mes irgi e, per savo e, komitetą atliksime patikrinimus vietoje. E, bendros mūsų išvados iš tų mūsų patikrinimų iš esmės atitinka ir tai, kas yra pasakyta jūsų ataskaitoje. Mes padarėme išvadą kad E, muitinių e, procedūrų supaprastinimas negali pakenkti. Turi, negali būti toks, kad pakenktų muitinių tarnybų pajėgumams atlikti tą kontrolę, e, kurie jie turi atlikti tikslinėms grupėms ir rizikos valdymas taip pat turi būti užtikrinamas ir turi būti glaudesnis bendradarbiavimas tiek pačiose valstybėse narėse, bet ir tarp valstybių narių, kai eina kalba apie rizikos valdymą. Uh, ir mūsų automatinės rizikos analizės sistemos panaudojimas taip pat turi būti didesnis. Taip pat patarėme išvadą, kad reikia stiprinti postkontrolę, kad valstybės narėse, kad būtų galima um, kompensuoti tai, kad yra mažinama kontrolė e, per priekybos palengvinimo uh, priemonės. Valstybės narės įsipareigojo tą ir padaryti, bet kai kuriuose valstybės narėse mes matome, kad įgyveninimas nėra dar užtikrintas e, iki galo. Uh, Žinoma, mes atidžiai stebime, kaip yra laikomasi tų išvadų, kurias mes padarėme savo patikrinimų metu. Ir ateityje tikrindami mes, aišku, žiūrėsime, kiek muitinės kontrolės priemonės yra efektyvios, nes tai yra, aišku, svarbiausia, kai eina kalba apie ES interesų gynimą, bet lygiai taip pat ir apie valstybių narių finansinių interesų gynimą. Ačiū komisijai už šį pasisakymą. Jei daugiau norinčių pasakyti. Ponas Mulderis. E, Tik noriu pridurti, kad galiu pritarti šiai ataskaitai. Kaip žinote, sakiau, jau Bulgarijos spaudoje buvo pranešimų, kur buvo, ir, ir, kas paskatino mane abejoti šios, šio vizito išvadomis, bet jūs pa, pat tikinote mane, kad tikrai nėra pagrindo dėl to abejoti, taigi aš tvirtinu šią ataskaitą. Ačiū Jums, ponė Greslė. Atleiskite. Dėkuoju. Aš e, norėčiau pasakyti, jog man susidaro truputį įspūdis, jog e, kad e, uostai nėra taip intensyviai prižiūrimi kaip kiti objektai. Ir galbūt svarbu būtų taip pat išsiaiškinti, kokie stereotipai galioja uostams, nes Ro Ro Rotterdamas turi irgi tam tikrą reputaciją, yra tam tikrų stereotipų, tuo tarpu mes turim į tai atsižvelgti ir turime galbūt uh, nevertinti tų pozityvių stereotipų e, kaip tam tikrų realių privalumų. Ar, ar būtų kitų komentarų ar pastebėjimų? Jeigu ne, tuomet e, baigiame posėdį. Visiems linkiu geros dienos.